Turime tam, ką pasakė ponia Mesner, kad mes turime kalbėti vienu balsu santykiuose su Kinija ir ne vien visos institucijos turi kalbėti visų balsų, bet ir visos valstybės narės. Of... Taigi, gerbėjai kolegos, baigėme svarstyti pono Aiveivei klausimą, balsuosime dėl parengtos rezoliucijos projekto šiandien, kai, kai baigsis diskusijos. Toliau periname prie kito darbo tvarkės klausimų, tai yra prie draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale. Ir suteikiu žodį ponui Pašką. Vážený pán predsedajúci, vážený pán... E, e, Gerbiamas pirmininkė, ponia komisijos nariai, Manau, kad mes visi su nuostaba stebime, kaip Tibeto žmonės bando kovoti dėl savo teisių. E, tiek vyriausybė tremtyje, tiek Dalai Lama bando ieškoti sprendimo, tačiau visi bandymai žlugo, nes e, tibetiečiai neranda partnerių Kinijoje. Situacija Nepale yra labai sudėtinga. Viena vertus, Nepalo vyriausybė turi laikytis tartotinių įsipareigojimų. Kita vertus, Nepalas negali ignoruoti savo didžiosios kaiminės Kinijos pozicijos. Tuo tarpu Kinija e, yra labai svarbi veikėja tame regione. Ir Nepalas tai žino. Europiečiai gali imtis simboliškų veiksmų, norėdami pabrėžti savo poziciją, tačiau Jei europiečiai nori padėti Tibeto žmonėms, turime kreiptis ne į ką kitą, į Kiniją. O savo rezoliuciją galime ir kreiptis į Kinijos vyriausybę. Žodis suteikiamas ponui Tanukui. Dvi minutės. Gerbiamasis e, e, pirmininkė, po to, kai buvo panaikinta Nepalo e, monarchija, Nepo, Nepalas ir Kinija labai suartėjo, taigi nieko nestebino tai, kad Nepalo valdžia neleido balsuoti tibetiečiams gyvenantiems savo teritorijoje, tam, kad būtų išrinktas parlamentas e, e, tremtyje. Nepalo policija taip pat išvaikė ir tibetiečių demonstracijas ir, kaip teigiama, tai padarė ragindama Kinijos vyriausybės. Taigi vienos vyriausybės kešimasis į kitos suverinios valstybės reikalus parodo, kad Kinijos valdžia yra paranoiška. Dalai Lama, Tibeto dvasinis vadovas, pabrėžė, jog jis nori e, maksimalios Tibeto autonomijos, o ne nepriklausomybės. Aš manau, kad šį klausimą reikia atkelti uh, santykiuose su Kinija ir Nepalu. Uh, Mes teikiame finansinę pagalbą šioms šalims, taigi mums mokesčių mokėtojai nori žinoti, kas vyksta. Tibeto žmonių kova yra puikus pavyzdys mums visiems. Nepalas turėtų semtis įkvėpimo iš savo kaimynės pietuose, iš Indijos, o ne iš kaiminės šiaurėje, iš Kinijos liaudės Respublikos. Dėkuoju ponui Tanokui, jūs kalbėjote tik pusantros minutės, tai kitą kartą aš galėsiu suteikti jums daugiau laiko. Jūs galėjote kalbėti dvi minutės, bet šį kartą pasirinkote kalbėti trumpai, taigi kitą kartą galėsite kalbėti pusę minutės ilgiau. Pone Lichtenberg, labai ačiū, kolegės ir kolegos. Panašu, kad neužtenka e, Tibeto kultūrą tik riboti. Nuo e, olimpinių žaidynių ta kultūra buvo vis labiau ribojama, vis daugiau represijų buvo pastebėta. Dabar e, paskeltas draudimas išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje, Tai yra bandymas bet kokią Tibeto veiklą padaryti visiškai neįmanoma. Mes pastebėjome, kad daromas didžiausias spaudimas Tibetui įvairiose srityse, tokiuose kaip rinkimų teisė ir kitose. Mes kaip Europos Sąjunga turime veikti labai nuosekliai. Kinijos valdžia daro spaudimą Nepalo e, partijai, skatindama ją spausti tibetiečius ir e, eit kovoti prieš juos. Mes turėtume remti tibetiečius. Labai ačiū, ponia Lichtenberg ir ponia Ojuland. President. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti tris dalykus apie Alde pateiktus rezoliucijos pakeitimus. Visų pirma, e, pakeitimo pagrindimas e, e, priklauso nuo teiginio, kad tarsi okupacija yra netyčinė. Nors rezoliucijoje kalbama apie tai, kad draudžiama išrinkti Tibeto vyriausybė atremtie, negalima pamiršti platesnio konteksto, tai Tibeto statuso. Antra, neminant Tibeto okupacijos. O tai yra priežastis, dėl kurios Kinijos valdžia daro spaudimą Nepalo vyriausybei. Galėtumėm kalbėti turbūt e, ir apie e, Pirmą pasaulinį karą, neminėdami Franco Ferdinando e, nužudimo ir Tibeto autonomija, raginimas už tai tai būtų vienintelis konstruktyvus Europos parlamento pasiūlymas ir aš raginčiau kolegas pritarti rezoliucijai. Pone Geringerde Odenberg. Dziękuję, panie. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šalis, iš kurios aš esu, turi didelę būties tremtyje patirtį. Iki 90-ųjų metų 15 Lenkijos premjerų ir šeši prezidentai veikė tremtyje. 89 metais įvyko naujos demokratinės valstybės atsigavimas. Ne Nepalas e, ir Tibeto vyriausybė Nepale turi naujas galimybės įgyvendinant naują konstituciją. Gaila, kad e, Tibeto teisės dabar yra ribojamos. Neseniai vykusiose e, vykę rinkimai ir trukdymas juos suorganizuoti, reiškia naujas represijas, Kinijos represijas e, Tibetui. Tokiu būdu ribojama tibetiečių teisė balsuoti. Tačiau Lenkijoje nepasisekė pažaboti tremtyje veikiančių politikų veiklos. Tikimės, kad Tibet Nepalui taip pat nepavyks e, daryti represijų Tibete. Ponas Manas, kitas pranešėjas. Kovo 20-80 tūkstančių tibetiečių bandė išrinkti savo lyderį, o Europos delegacija dalyvavo šiuose rinkimuose stebėtojų teisėmis. Šveicarijoje aš galėjau stebėti, kad rinkimai vyko slaptai ir laikantis demokratinių e, principų. Vieninteliame Nepale dešimčiai tūkstančių tibetų nebuvo leista tinkamai dalyvauti rinkimuose. Buvo konfiskuotos rinkimų urnos ir uždarytos e, balsavimo vietos. Tačiau Nepalas nėra valstybė vasalė. Ji turi įrodyti, kad gali išsilaisvinti iš Kinijos. Ir mm, žodžio laisvė susirinkimų laisvė, teisė laisvai burtis asociacijas turi būti užtikrinta ir Tibeto žmonėms. ES turi nuolat kartoti šių žmogaus teisų laikymasi. Groups, Basescu, Toliau pasisakymė frakcijų vardu, ponia Basesku, EPP frakcijos vardu. Gerbiamasis e, pirmininkė. Nepalo valdžios draudimas e, dalyvauti, dalyvauti tibetiečiams uh, savo vyriausybės e, e, tremtyje rinkimuose yra akivaizdus žmogaus teisų pažeidimas. Aš norėčiau pabrėžti, kad tibetiečiai surengė šios rinkimus tik tai tam, kad jų renkamos institucijos veiktų demokratiškai. Jau ilgą laiką Nepalas parodo, kad jo demokratija yra tik tai farsas. Ir tai yra, e, tai kas įvyko, yra labai svarbu, kadangi e, e, balsavimo rezultatai bus galutiniai paskelbti tik tai balandžio 15 dieną. Ir aš noriu paraginti visus reikalauti, kad pagrindinės teisės būtų užtikrinamos visoje Nepalo teritorijoje, laikantis gerų kaiminystės principų. Ačiū, ponas Arsenis, socialistų demokratų. Ačiū, ponio komisijos nari, kolegės ir kolegos. Demokratijos teisės turi būti gerbiamos e, ir mūsų kaiminėse valstybėse. Jų akcentavimas turėtų tapti ES politikos sudėtinę dalimi. Mes esame ganėtinai prisitaikėliški. Viena vertus mes kalbame apie demokratinės vertybės, laikomės tam tikrų principų, diskutuodami su Merkosūro šalimis, su Amazonės regiono valstybėmis. Tačiau svarbiausių dalykų vis dėlto yra mūsų ūkis. Turėtume nebebūti tokie prisitaikėliai. Turėtume stengtis, kad e, tibetiečių demokratinės teisės būtų gerbiamos. E, turėtume kalbėti ne tik apie žmogaus teisės ir apie jas turėtų kalbėti ne tik ponia Ešton, tačiau ir ponas Degucht ir kiti komisijos nariai. Pane Grisbek, liberalų demokratų frakcijos vardu. Gerbiamasis pirmininkė, gerbimi kolegos. Uh, Kinijos valdžia jau e, ilgą laiką terrorizuoja savo kaiminės ir šiandien e, matome, kaip jį elgėsi Nepalevai, kur Nepalo valdžia uždraudė e, žmon... tibetiečiams pasinaudoti rinkimų teisę. Nauja, nauja Europos, naujas Europos kunijos sąjungininkas yra Nepalas. Ir Nepalo vyriausybė, kurią spaudžia Kinijos valdžia, neleidžia tibetiečiams, kurie gyvena tremtyje, naudotis žodžių ir aiškos laisvę. Prevencinės areštai, de, demonstracijų de, išvaikimas yra visiškai normalūs dalykai Nepale. Ir mūsų parlamentas turėtų atsikratyti veidmaniškumo ir labai aiškiai pasmerkti šios represinius Nepalo valdžios veiksmus ir taip pat atkreipti visų mūsų dėmesį į tai, kad yra pažeidžiamos pilietinės ir politinės ir žmogaus teisės e, Nepale. Ir tai, kad neatsižvelgiama yra į politinių pabėgėlių teisės. Stebėdami įvykius Nepale mes galime tik taip gailestauti, kad ši šalis, kurie priėmė tibetiečius kaip pabėgėlius, šitaip elgėsi visiškai nepaisydama jų politinių teisų. Ačiū. Ponas Romeva Rueda, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, aš taip pat manau, kad e, tibetiečiai gyvenantis Katmandu negalėjo dalyvauti rinkimuose e, dėl Kinijos spaudimo, kad tai yra e, neįtikėtina. Ir pabėgėliai turėtų turėti tokią teisę pagal tarptautinę teisę, mes kaip ES turėtumėm pasmerkti ir turėtumėm išreikšti savo susirūpinimą ne tik tai dėl šių faktų, bet taip pat ir dėl to, kad Kinija verčia kitą e, valstybę e, neleisti tibetiečiams elgti taip, kaip jie turėtų ES per savo delegaciją Katmandu turėtų stebėti labai atidžiai situaciją. To reikalavome labai ilgai ir, kaip suprantu, esamom aplinkybėm nebegalime laukti. Kinijos spaudimas yra tai, su kuo reikia kovoti visomis priemonėmis. Jeigu to nedarysime dabar, nepradėsime dialogo dėl to, manyčiau, kad niekada tai nebus padaryta. Dėkui. Ačiū, ponas Tavarės. Guoja vardu. Ačiū, pirmininkė. Blogai, kad tibetiečiai neturi apsisprendimo teisę savo teritorijoje. Iš jų dabar norima atimti pagrindinės demokratinės teisės netgi tremtyje. Vienas iš e, Tibeto pasipriešinimo kritikų išsakomas argumentas e, buvo e, tai, kad pasipriešinimas nebuvo demokratiškas vadovavimas Dalai Lamos, bet dabar tas pasipriešinimas tikrai demokratiškas yra ir Iš tiesų labai gaila, kad Nepale, kur gyvena tibetiečiai, negali vykti demokratiniai rinkimai. Mūsų vyriausybei dažniausiai pačios pirmosios nusileidžia Kinijai, Kinijos valdžiai kad patenkintų Kinijos lyderių norus. Nepalo vyriausybė iš esmės tą patį norėjo padaryti. Tai jeigu norime skatinti tą vyriausybę elgtis tinkamiau, e, turėtumėm pradėti nuo savęs. Mūsų vyriausybės turėtų parodyti e, tvirtesnį e, stuburą. Panas Kovačas turėjo kalbėti toliau, bet jo nėra, tad dabar žodis iš karto suteikiamas poniai Makovei. Maždaug 20 tūkstančių tibetiečių negalėjo balsuoti e, ministro pirmininko e, iš trem, e, tremtyje rinkimuose. Buvo surinktos taikios demonstracijos, tačiau jos buvo išvaikytos, taigi buvo pažįsta pagrindinė teisė laisvai rink, rinktis. Kuo daugiau sudaroma kliūčių, tuo daugiau žmonės nori naudotis savo teisėmis. Aš norėčiau pasakyti, kad tibetiečiai dabar labiau nei kada nors anksčiau nori savo valdžios. Nepalo valdžios e, bandymai įbauginti tibetiečius tikrai nepasiteisino. ES turi kalbėti apie tai, ir turi išsakyti e, mūsų nuomonę apie tai, kas įvyko Nepale santykiuose su Kinė. Periname prie spontaniškų pasisakymų ir ponė Mesner. Kiinan ponė Saar. Tiibetin hallitusta vastaan on kasvanut yli 10. Spaudimas, kurį daro Kinija Nepalui ir uh, tibetiečiams buvo uždrausta balsuoti e, ir rinkti savo ministrą pirmininką. Nepalas teisinasi tuo, kad jis gyvendina vienos Kinijos e, principą. Tačiau nepa... ir būtent dėl to labai griežtai yra kontroliuojami visi e, pabėgėlių nepale veiksmai. Nepamirškime, jog Balsuoti tibetiečiams nebuvo leisti dėl to, kad padėtį Nepale visiškai kontroliuoja Kinija. Turime rimtai įvertinti Kinijos veiksmus ir turime ją pasmerkti vienu balsu. Like Ponas Keli. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, nenorėjau pasisakyti šio klausimu, todėl kad Dalai Lama lankosi mano šalyje, kitą ketvirtadienį aš savo rinkiminėje apie gardą kalbėsiu ir universitetą jis skaitys pranešimą. Nepalo poelgis e, konfiskuojant balsadėžės yra visiškai smerktinas. E, Katmandu leidimas e, atkartoja tą liūdną istoriją ir 10 tūkstančių balsų nebuvo įskaičiuoti. Manau, kad turėtume daryti spaudimą ne tik e, Nepalui, tačiau ir Kinijai, bandant e, kalbėti apie e, šių šalių ryšius su Tibetu. Mm, prezidentas Obama taip pat dalyvaus susitikimuose. Mr. Repo. Ponas Repo. Puhemies, oikeus osa... Ačiū ponė pirmininkė. E, teisė dalyvauti demokratiniuose rinkimuose yra universali teisė. Tai svarbi teisė. Ir e, galimybė išrinkti vyriausybę tremtyje yra svarbus žingsnis. E, tibetiečiai išrenka savo vadovą. Dar 2009 metais supratome, kad mes visada kovosime už dalyvaujamosios demokratijos principus. Turime ir toliau laikytis šios politikos. Aišku, tai, kad mm, Nepalui labai sunku atlaikyti Kinijos spaudimą. Tačiau turime labai aiškiai Nepal, Nepalui išaiškinti, kad Tibeto žmonės taip pat turi turėti teisę rinkti. Vicepirmininkas Šepčiovičius dabar patiks savo atsakymą. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Kaip žinote, apie 20 tūkstančių tibetiečių gyvena Nepale. Dauguma jų nuo seno Jie galėjo laisvai užsimti ūkinę veiklą, laisvai gyventi Nepale iki e, pastarojo meto, taip pat galėjo naudotis ir tam tikrą politinę laisvę, sprendžiant Tibeto ateitį. Ir kovo 20-oji e, svarbi ne tik tai bendruomeniai e, Tibete, nes tai E, svarbus e, Dalai Lamos inicijuotos reformos etapas. Kartu reikėtų pripažinti, kad Nepalo e, valdžia vis labiau varžo tibetiečių politinę valdžią ir kovo 20 dieną iš esmės valdžia neleido 20 tūkstančių jų balsuoti. Taip atsitiko pirmą kartą pernai spalio 3. Nepalo valdžia Taip pat e, paėmė balsadėžės ir uždarė balsavietės. Tibeto bendruomenė negalėjo e, balsuoti. Ir e, ES atstovybė Katmandu, valstybių narių ambasados stebėjo padėtį. ES yra tos nuomonės, kad Tibeto pabėgėliai turėtų nu, turėti galimybę naudoti savo teisėmis ir laisvėmis, laikantis tarptautinių žmogaus teisų normų. Ir e, reikia sudaryti galimybės sklandžiai naudotis tomis laisvėmis. Džentelmenų susitarimas tarp Nepalo vyriausybės ir jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlio reikalų komisaro turi būti e, gerbiamas. Iki 90-ųjų pabėgėliais pripažinti tibetiečiai Nepalo valdžios turėtų būti atitinkamai Nepale registruojami ir esu pasirengęs užtikrinti, kad ES kels šį klausimą bendraudama su to šalies e, valdžia. Sieksime, kad ateityje padėtis pagerėtų. Ačiū, diskusijos baigtos šio klausimu. Balsavimas vyks ap aptarus paskutinį trečią klausimą, tai padėtis Zimbabvė ir vėlgi žodį pirmiausia.